prie balsavimo. Balsuosime pirmiausiai dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos apie verstinių iškeltinimų Zimbabvėje. Patvirta. Pakeitimai dėl Kambodžos, ypač dėl centramsio atveju, kas už. Balsuojame už bendrą rezoliuciją. Taigi, kas yra už, kas yra prieš, kas susilaiko. Taigi, priimta. Galiausiai dėl Šiaurės Kaukazo turime šešius pasiūlymus dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisų Šiaurės Kaukaze ir Olego Orlovo būdžiamo persekiojimo. Bals turime bendrąjį pasiūlymą rezoliucijai, tačiau manau, kad turime ir žodinį pakeitimą. Ar taip, ponia Busuot, taip. Pone pirmininkė, ačiū. Kolega uh, Landsbergis, kuris kaip joks kitas nusimano apie Šiaurės Kaukazą, pateikė porą trumpų pakeitimų, kurie patikslina tekstą. Ir aš norėčiau, parem, kad paremtumėte šios pakeitimus, nes <clears throat> atstovaujam. Tai yra trečiasis punktas. Po recognizes e, Russia's right to fight įrašyti real terrorism. Įtraukti žodį real. Tam, kad būtų tiksliau. Mm, patikslinant, kad dažnai terorizmų yra naudojamasi kaip pretekstų. Toliau penktam punkte reikia įrašyti stresses that the lasting Impunity in Čečenija, lasting įtrauktumėm kaip naują žodį, o penkioliktame punkte norėtumėm papildyti expresses is rejection of the intimidating search of human rights. Intimidating search būtų įtraukta į šį punktą. Tai tai yra kalbiniai patikslinimai. Aš prašyčiau parlamentarų juos paremti. Ačiū. Ich werde das vorher ausfragen. Are there any, are there any objections?